ties vidurio rytuose. Aš esu iš Bulgarijos e, e, valstybės, kuri yra pirmusiose ES linijose, kalbant apie migrantų srautus. E, dabartiniai įvykiai artimuosiuose rytuose yra dar viena grėsmė, kad tokių pabėgėlių bus daugiau. Šiaurės Sirijoje, kurdų gyvenamose vietovėse vyksta, kurdų, e, vyksta Turkijos armijos veiksmai, kurie gali sukelti naują bangą. Aš manau, kad e, e, pabėgėlių perkelimas turėtų būti laisvanoriškas ir ne kurdų gyventojų sąskaita. Aš matau, kad tai, kas dabar vyksta, kelia didelį riziką, kad šį kartą didžiulė migrantų banga į ES pajudės iš kurdų regionų. Todėl e, e, Europos parlamentas turėtų pasiūlyti tarptautinį mechanizmą, kuris leistų kontroliuoti šią situaciją. Dabar ponia Haineluoma. Pone pirmininkė. Thank you. E, iš tikrųjų labai liūdina tai, ką mes matant vykstant artimuosiuose rytuose, Sirijoje, Irane. Vis dar žūsta žmonės, pažeidinėjamos žmogaus teisės ir netgi Irake matome, kad e, kyla naujų problemų su žmogaus teisėmis, e, ir kad yra tų žmogaus teisų pažeidinėjimo pasireiškimų. Ir visą tai matome po to, kai Junktinės valstijos ir sąjungininkės e, įžengė į Iraką, pažeidė pusiausvyrą regione ir paskatino uh, smurtą, kuris iki šiol nesustojo, nenustojo. ES turi labai aiškiai pasakyti, kad ji remia demokratiją ir žmogaus teisės, bet čia mums reikia kantrybės, labai sparčiai viso to negalima padaryti. Dabar žodis Tudor Čiuhodaru. Vieną minutę. Teheranas, Beirutas ir Bagdatas yra trys vietos, kurios dabar atkreipia viso pasaulio dėmesį. Vietoj duonos ir demokratijos žmonės sulaukė represijų ir kulkų. Šiuose šalyse žūsta ne tik civiliniai gyventojai, civiliai gyventojai, bet ir gydytojai, kurie bando tiems gyventojams padėti. Todėl mes turime uh, numatyti kokį nors apsaugos mechanizmą tiems žmonėms. Todėl norėčiau paklausti jūsų vyriausiai galiotinę, kokį palikimą jūs perduosite naujai komisijai, kad suvaldyti šitą situaciją ir kokiu priemonių jūs manote reikės imtis. Dėkuoju. Yra šeši prašantys kalbėti spontaniškų pasisakymų metu prašyčiau, kad kiekvienas kalbantysis neviršytų vienos minutės. Ir į pospišil pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Mogerinį už visą jos kadencijos metu nuveiktą darbą. Mes nekartą kalbėjome artimųjų rytų temomis. Iš tikrųjų, manyčiau, kad jūsų politika Irano atžvilgių buvo per daug palanki, per daug idealistiška ir dabar naujai komisijai teks dar kartą įvertinti, ar nereikėtų imtis griežtesnių priemonių. Socialinės sąlygos Irane yra kraupios, kiekvienoje valstybėje korupcija yra aukšto lygio, tačiau iš esmės užvaldžiusi visa struktūra. Todėl norėčiau paklausti komisijos, ar jie nemano, kad Irano atžvilgiu reikėtų imtis griežtesnių priemonių, nes Iranas šiandien yra destabilizavimo faktorius artimuose rytuose ir valstybė, kurioje pažeidžiamo žmogaus teisės. Be to reikėtų neduoti islamistams pasinaudoti šią situaciją. Fernando Lopes, gerbiame pirmininkė, gerbiame vicepirmininkė. Šiandien mes patvirtiname von der Leyen komisiją, o jums norėčiau padėkoti už jūsų nuveiktą darbą per jūsų kadenciją. Darbas buvo nelengvas, tačiau reikia pasidžiaugti tuo, kad jūs nuolat lankėsi ties parlamente ir netgi dabar paskutinę jūsų darbo uh, Mm, dieną. Libanas yra nestabili valstybė, kadangi į jos vidaus reikalus kišasi Iranas. Tarp Irano ir Irako vyko krūvnas karas, o situacija Irane, situacija tampa nepakeliama, ypač nukenčia dėl jos moterys yra paskelbiama labai daug mirties bausmių ir dėja jos yra įvykdomos. Irane buvo pakankamai daug aukų, tarp jų ir 14 metų mergaitė buvo nužudyta. Taigi valdžios represijos yra neproporcingos ir tiesiog bandoma demonstrantus tiesiog nušluoti e, brutaliai jėga. Ir mes to, su tuo taikytis negalime. Tena McIntyre dabar, prašau. Nes iš tikrųjų negalime tik tai stebėti ir ignoruoti tai, kas vyksta Irane. Tiek ES ir tarptautinė bendruomenė absoliučiai privalo pasmerkti tą tyčinį mirtinos jėgos panaudojimą, ką daro Irano policija, kariškiai ir Irano režimo agentai. 143 žmonių mirtis buvo atidžiai užfiksuota Amnesty International organizacijos, tačiau jie mano, kad mirusių skaičius yra kur kas didesnis. Dauguma tų, kurie buvo nužudyti, buvo nušauti, kaip ir Nikta Asfandani. Jai 14 metų Ji buvo nušauta šuviu į galvą, jo šeima ieškojo jos tris dienas ir galiausiai buvo jiems sugražintas jos kūnas režimo pareigūnų. Mūsų atsakas kol kas tikrai nėra pakankamas. Mes privalome pareikalauti, kad režimo lyderiai atsakytų už savo nusikaltimus. Negali būti bendros komisijos su Iranu, kol Irano režimas daro nusikaltimus žmonijai. Dėkoju. nuoseklė daliai. Ačiū, pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad ponia Mogherini kalbėjo apie Europos nuolatinį pasipriešinimą vienašališkam JAV pasitraukimui iš brandolinio starimo su Iranu ir bandymui išgelbėti tą programą. Bet aš manau, kad mes turime siekti daugiau, turime pripažinti, kad sankcijų pritaikymas, privesnis tankimas Iranui tikrai atsigrėžė prieš Irano žmonės, neturtinguosius, pažeidžiamiausius žmonės, tuos žmonės, kurie protestuoja ir kuriuos mes turime apginti. Ir mes dabar matome, kaip JAF bando išnaudoti teisėtais, pasinaudoti teisėtais protestais, kad nusitaikytų prieš Iraną. Ir aš manau, kad mes negalime pasiduoti ir patekti į tokius spastus. Markas Pompėjas sako, kad Irano korupcinės jėgos provokuoja tokius protestus. Ne, tai yra paprasti žmonės, žmonės, kurie uh, siekia geresnės, geresnio gyvenimo. Mes negalime leisti savo pasiduoti JAV manipulacijai. Mes turime siekti stabilumo Irane, Irake, Libane, taikos Sirijoje ir Jemene. Ir taip pat turime pasipriešinti ją bandymams izolu, izoliuoti Iraną. Dėkoju. Ponas Mikolas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir aš Pone Margarinį, galvoju, kad jūsų indėlis sprendžiant Irano klausimus e, buvo pakankamai subalansuotas. Tačiau, kai kalbame dabartinius įvykius Irane, Irake, Libane, tai e, reikia pasakyti, kad visas tos trys šalys e, nukentėjo nuo užsienio įsikišimo, reži, bandymų pakeisti režimą ir gamtinių ir viešųjų resursų eksploatacijos iš e, bankininkų e, ir kitų eksploatatorių pusės. E, iš tikrųjų, mes turime pasmerkti tai, taikių protestuotojų nužudimus policijos rankomis. Tačiau turime pasakyti, kad yra naudojamos opozicijos grupės Irane siekiant savų tikslų. Mes taip pat turime smerkti, e, kad ir Bolivijoje, ir Irane žūsta protestuotojai. Būkime teisingi. E, dėkui, Martin Patton. Vieną minutę. E, Pastarusios mirtis ir žmogaus teisė pažinimai Irane ir a, E, tokių e, politinių kalnių kaip e, Zagari Ratcliffe tolesnis laikymas kalėjime turi būti iš karto nutrauktas. Dabar matome, kad Iranas vėl pradeda sodrinti Iraną. Ir man atrodo, kad turime pasiruošti, kad brandolinis sustarimas su, ar, su Iranu sužlugs. ES neturi kratyti savo kalties šitame veiksme. Dabar Iranas e, e, grasina e, veiksmais prieš ES ir kitas valstybės. Bet turime pripažinti, kad šioje situacijoje padės tik tai aktyvus JAV įsikišimas. Daug kas merkia prezidentą Trumpą. Bet uh, Jeigu norime iš tikrųjų susidoroti su situacija Irane, mes turime e, pritarti ne Irano, bet Junktinių valstijų ir kitų valstybių veiksmams. E, Dėkuoju. Dabar žodis komisijos vicepirmininkiai Frederikai Mogherini. Pane pirmininkė, aš sakiau, kad e, Šio vakaro dauguma pasisakymų šią temą e, patvirtina ir e, padrasina e, tą paužiūrį, kurį aš išdėščiau diskusijos pradžioje. Ačiū už tai. Noriu konkrečiai atsakyti į vieną klausimą, kuris buvo užduotas, nors ir nematau parlamento nario kuris tai padarė. Aš esu įsitikinusi, kad jie atidžiai stebi mus iš savo biuro. Ji e, ragino ES finansuoti e, vidurio rytuose konkrečius projektus ir konkrečiai paminėjo Iraką. E, kaip pavyzdį paminėsiu keletą skaičių susijusių su konkrečiai Iraku. Mes finansuojame konkrečius projektus, ar tai išminavimas, susitaikymas, ar dar kitokie dalykai Tie projektai egzistuoja, aš nuolatos ir, ir mano delegacija e, lankosi vietose, kad tuo įsitikintų. Taigi, vien kalbant apie Iraką, per pastarosius metus 1,25 milijardo eurų. Ir todėl sakau, e, e, eina kalba ne vien apie diplomatiją, Nors e, šiais laikais, e, globalios politikos laikais, e, diplomatija yra labai svarbus elementas ir kartais mes galbūt nepakankamai vertiname mūsų diplomatinio įsikišimo galės. Taigi, neina kalba vien apie diplo, diplomatiją, bet apie mūsų paramą žmonėms kasdieniam gyvenime, atsižvelgiant į moterų, vaikų ir e, vyrų kasdienius poreikius. Ir e, iš tikrųjų tai vyksta atsižvelgiant į sunkę saugumo ir ekonominę situaciją. Taigi ES ir valstybės narės finansuoja tuos projektus, kurie tiesą sakant milijonam žmonių gelbsti gyvybės. Uh, Aš e, būčiau tikėjusis, kad e, Europos parlamento nariai bent jau apie tai žinotų. Tai aš e, kviečiu Jūs pažiūrėti į dokumentus, nes praktiškai Jūs pritarėte tam finansavimui. Ir manau, kad tai gali pasitarnauti Jums, kalbant su Jūsų rinkėjais. Na, žinoma, man netiktų uh, dabar ką nors kalbėti apie kitos komisijos ar e, kito vyriausio įgaliotinio poziciją šiais klausimais. Tai susiformuos, e, taip pat e, tai priklausys ir nuo tarybos, bet aš tikiuosi, kad taip pat ir su jūsų parama mes ir ateityje būsime esminis partneris to regiono žmonėms. E, nes kartais mes patys nesuvokiame, mūsų, e, koks svarbus yra mūsų vaidmuo. Kai ten nuvykstate, e, tai kalbėdamės ne tik su vyriausybėmis, bet taip pat su piliečių visuomenės atstovais, aiškiai girdime, kad jie daug ko tikisi iš mūsų. Taigi aš manau, kad e, kelias pirmin e, pareikalaus e, tolesnių investicijų ir į ekonomiką, į diplomatinį darbą, į saugumą, paremiant šį regioną ir ieškant tvarios taikos ir saigumo. Ir savai mes suprantame, kaip daug kas iš jūsų sakė ir kaip aš sakiau pradžioje, mes labai tvirtai privalome atmesti bet kokį smurtą ir neproporcingą reakciją E, į protestus iš e, vyriausybių pusės. Pavyzdžiui, Irake mes e, prisidedame prie saugumo sektoriaus reformos, tai tai svarbi reforma, antraip mes prie jos neprisidėtume, mes matome, kad reikia keisti ir tobulinti tuos būdus, kuriais saugumo institucijos sprendžia saugumo situacijas. Taigi aš tikiuosi, kad e, jūsų parlamentas e, visiškai parems ir tolesnį ES institucijų įsitraukimą artimuosiuose rytuose. E, labai ačiū, palieku jūs gerose mm, komisaro Mimicos rankose. Ačiū vyriausiai galiotinė, baigiame diskusiją šiuo klausimu. O dabar aptarsime kitą darbo atvarį klausimą, tai yra atsakysime į klausimą ar žodžiu dėl ES ir AKR partnerysės sustarimo darybų. Jeigu norėtumėte pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę, jūs galite daryti įprastai pakeldami kortelę arba užsiregistruoti elektroniškai ir tai galite padaryti prie salės prieigų. Tomas Tobė pristatys šį klausimą. Gerbiamas pirmininkė, ministrė, komisarė, gerbiami kolegos, kolegos, kurie dar šį vėlų vakarą yra čia. ES ir AKR valstybių partnerysės susitarimas yra nuosekliausias partnerysės susitarimas, kurį ES yra pasirašusi kotonų susitarime, yra numatoma bendradarbiauti su maždaug 80 pasaulio valstybių ir apima įvairias politikos sritis. Šiais globalaus neužtikrumo laikotarpiu ES turi ginti ir skatinti daugiašališkumą, globalų bendradarbiavimą ir teisę pagristą pasaulio tvarką ir vadovautis ES vertybėmis. Kotonų susitarimas baigs galioti kitų metų vasaro mėnesį ir dėrybos dėl kito susitarimo jau prasidėjo. Taip pat reikėtų pasakyti, kad parlamentas nubrėžė tai, ką mes norime matyti naujajame susitarime. Parlamentas pritars tuo metu, kai dėrybos turės būti galutinai baigiamosi yra susitarti, kad bendradarbiavimas turėtų būti pagristas bendradarbiavimu ir pagrindinėmis mūsų veiklos prioritetinėmis rytimis. Trys regionės bendradarbiavimo e, susitarimai bus e, pasirašyti atsižvelgiant į konkrečių regionų specifiką. Regioninis partneriavimas bus įdėktas į privalomojo pobūdžio uh, susitarimą ir susit, mūsų pritarimas nebus e, pritartas, pritarta tol, kol nebus įgyveninti parlamento reikalavimai. Šių dienų diskusijoje reikia daugiau aiškumo ir daugiau negu naujų rezoliucijų, kadangi parlamento abejonės nebuvo išsklaidytos. Vystimosi komiteto vardu norėčiau pateikiau tarybai ir komisijai klausimus žodžiu ir norėčiau, kad jos būtų šiandien atsakyta. Mes manome, kad šitie klausimai galėtų būti gairės būsimai komisijai. Pirmas klausimas kokia yra dabartinė situacija tenkinant parlamento reikalavimą, kad naujajame susitarime reikia atsižvelgti AK, AKR lygmenių į parlamentinę lygmenį. Mes nepritarsime tam, kad vykdomoji valdžia neatsiskaitytų parlamentui. Taigi taryba, komitetai, tačiau neatsiskaitoma e, parlamentui apskritai. Todėl labai svarbu bendradarbiauti pagal tris regioninius aspektus arba ramščius. Ta reikia įdėkti AKR bendradarbiavimo lygmenyje. Kitas labai svarbus klausimas komiteto vardu yra štai koks. Komisija, taryba, ką nuveiks, kaip bus kovojama su diskriminacija pagrįsta e, lytinė orientacija, lytimi e, ir kaip užtikrinti, kad lytinė sveikata taip pat būtų įdėkta kaip nuostata į šios susitarimus. Ir tai yra trys ES pagrindinės vertybės ir mes turime siekti, kad jos atspindėtų šiuose susitarimuose. Kitas yra labai svarbus klausimas - pilietinė visuomenė. Mes žinome, kad kai kuriuose valstybėse ta situacija kelia uh, didelių abejonių. Mes norime, kad pilietinės visuomenės vaidmuo būtų didinamas ir kad tai atsispindėtų susitarimuose ir įvairiose bendravimo lygmenyse. Ir galiausiai parlamentas aiškiai pasakė, kad naujajame susitarime reikėtų numatyti peržiūros mechanizmą ir stebėsino, pažangos stebėsinos mechanizmą ir kad tai būtų daroma įvertinant tvaraus vystimo tikslų įgyveninimą reguliariai ir tai turi atsispėdėti busimajame susitarime. Prieš pabaigą norėčiau išsakyti, išsakydamas tą aiškę parlamento e, žinę, norėčiau padėkoti poniai Mogerinį už jūsų darbą, už bendradarbiavimą su parlamentu. Dėkojame už jūsų bendradarbiavimą iki šiol. Tačiau mes norėtume, kad tai būtų daroma ir iš tarybos pusės ir komisijos pusės ir artimiausiais mėnesiais laukiame, ats, at, artimiausių metų laukiame atsakymo, netidėliojant jį kitiems mėnesiams. Dėkoju. Dabar tarybos vardu pasisakys ponia Tupurainen, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, labai malonu kreiptis į Jūs šiandieną ir pristatyti vykstančias dėrybas tarp Afrikos, Karibų jūros ir Ramio vandenino šalių ir Europos Sąjungos. Be jokios abejonės šios diskusijos yra labai savalaikės. Sutarimas po kotonių susitarimo yra labai svarbus tarybai, dėrybos vis dar vyksta ir likščioliai penki dėrybiniai raundai vyko politinių lygmenių, pastarasis įvyko rugsėjo mėnesį Niujorke. Kitas vyriausių dėrybininkų posėdis yra numatytas gruodžio mėnesį. Abi dėrybų šalys sutarė, kad reikalinga vystoma bendradarbiavimo sistema, kuri turi būti pagrįsta 30 metų darbo tvarkė ir Paryžiaus klimato kaitos susitarimu. Ir taip pat turi, turima, reikia, reikalinga sureaguoti besikeičiantį pasaulinį kontekstą, naujus iššūkius ir galimybes. Siekiai yra didžiuliai iš abiejų, abiejose pusėse siekiant santykių ir bendrų pozicijų tarptautiniuose forumuose. ES pritarė siekiui dėl AKR ir ES bendros parlamentinės asamblėjos ir ES parlamento, kad būtų sustiprintas parlamentinis matmuo mūsų ES dėrybinėse, e, nuoro, e, dėrybinėse galiojimuose aiškiai pasakyta, kad dėrybų, partijo, dėrybų šalys turi siekti daugias sluoksnio požiūrio ir stiprinti taip pat nacionalinių parlamentų vaidmenį, vietos valdžios institucijų vaidmenį, pilietinės visuomenės, privataus sektoriaus vaidmenį šie nurodymai, dėrybiniai įgaliojimai yra labai svarbus visais lygmenimis, siekiant aktyvaus įvairių veikėjų įtraukimo, įskaitant ir pilietinę visuomenę, jų, jų įtraukimo į dialogą ir bendradarbiavimo procesus. Taip pat siekiama sustiprinti pilietinės visuomenės privataus sektoriaus vaidmenį, kadangi tai yra svarbiausi partneriai siekiant partnerystės tikslų. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dėrybos dėl migracijos klausimų vis dar vyksta. ES tikslas yra pasiekti lengviau gyvendinimo teksto. Lygdant su kotonių susitarimu ES dėrybiniuose įgaliojimuose taip pat teigiama, kad visi migracijos bendradarbiavimo elementai turi būti išsprendžiami per įprastinį politinį dialogą, kuriuo siekiame reguliarių diskusijų su savo partneriais šią svarbę temą. Ekonominės partnerystės susitarimai padeda regioninėms bendruomenėms, teikiant ekspertinės žinias, technologijas, patirtį priekybos srityje. Tai yra priemonė siekiant priekybos, skatinant priekybą, investicijas, industrializaciją ir ekonominę kūrybą. Tas darbas, kuris vyksta dėl šių dėrybų, turėtų sustiprinti bendrus veiksmus tarp AKR ir ES šalių. E, mūsų dėrybiniai galiojimai yra labai aiškus, kalbant apie nediskriminavimą e, lytinio, lyties pagrindų, taip pat kalbama reprodukcinę sveikatą, lytinę sveikatą ir siekiama skatinti, apsaugoti kiekvienos mens teisę visapusiškai kontroliuoti ir pačiam apsispręsti dėl savo lytiškumo ir gauti lytinę reprodukcinę sveikatą be jokios diskriminacijos ar smurto ar klausimų. ES siekia susitarimo, kuriuo būtų užtikrinama universali prieiga prie kokybiškos, prieinamos, išsamios informacijos apie e, lytinę sveikatą, e, reprodukcinę sveikatą, taip pat lytinis švietimas turi būti užtikrinamas ir sveikatos priežiūros paslaugos. Dėkoju, ponė mhm. pirmininkė. Dėkoju, e, poniai ministrai. Dabar ponas Mimica, komisijos vardu, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, ponė ministrė. Norėčiau padėkoti pona, ponui Tobė, komiteto pirmininkui ir šio komiteto visiems nariams už puikiai atliktą darbą ir iš artimą glaudų bendradarbiavimą tarp mūsų institucijų dėl šio dokumento. Aš sveikinu jūsų rezoliucijas ir klausimus dėl tebesitęsiančias dėrybas dėl naujo ES ir Afrikos Karibų ir Ramijo vandeninių valstybių grupės partnerystės susitarimo. Dėrybos e, žengia į priekį kukliu tempu, kaip pagrindinis vyriausias dėrybininkas turi būti realistas. Kai kotonų susitarimas baigsis kitų metų vasario mėnesį, dėrybos dar nebus pakankamai pasistumėjusios ir todėl reikės galvoti apie pereinamasias nuostatas. Todėl džiaugiuosi, kad taryba pritarė sprendimui, pratesti kotonų susitarimą iki 2020 metų gruodžio 20. Vadinasi, šios nuostatos liks galioti per pereinamąjį laikotarpį ir ES ir AKR ambasadoriai turės priimti atitinkamą sprendimą iki 20 metų Liepos mėnesio. Aš suprantu, kad parlamentas nori dar kartą pakartoti pagrindinius elementus, kurie buvo paminėti 2016 ir 2018 metų rezoliucijose. Jūsų žinia aiški, jūs turite vieną reikalavimą - sustiprinti parlamentinį dėmenį, kalbant apie ES ir AKR santykių lygmenį Aš tikrai manau, kad busimajame susitarime parlamentų vaidmuo turi būti sustiprintas. Tačiau atsižvelgiant į tarybos dėrybinius įgaliojimus, aš taip pat manau, kad tai geriausia atspindėti regioniniuose protokoluose, o ne ES ir AKR susitarime. Vis tik komisija atsižvelgia į rekomendacijas suformuluotas parlamento šią tema. Taip pat turėčiau priminti, kad komisijos rekomendacija tarybai, kurią ji pateikė 2017 m. gruodžio mėnesį, taip pat sakė, kad e, konkrečiais atvejais rekomendacijos e, iš trijų regioninių protokolų gali būti apjungtos į vieną Gerbėmiai parlamento nariai, sveikinu jūsų klausimą dėl politinio dialogo. Savo AKR partneriams pateikėme pasiūlymą dėl visapimančio dialogo, apimančio visus tikslus, prioritetus ir politikos rytis. Taip pat suprantu ir jūsų susirūpinimą dėl tikros daugia šalės ir daugialypės partnerystės mes sieksime, kad visas šalys įsitrauktų į dialogą ir bendradarbiavimo procesą. Kalbant e, apie jūsų raginimą sustiprinti nuostatas, e, kurios kovotų su diskriminavimu dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės, bei užtikrinti lytinės ir reprodukcinės sveikatos, E, reikalus. Pritariu jums. Tačiau turiu pasakyti, kad e, iš AKR pusės teigiamo, teigiamos reakcijos nesulaukėme. Ir kol kas mūsų e, atitinkamame tekste šie dalykai išdėstyti lauštiniuose skliaustuose. Komisija supranta Europos parlamento uh, susirūpinimą taip pat e, dėl to, kad reikia esminio kompromiso, kuris atsižvelgtų į abiejų pusių interesus. Kalbant apie ekonominės partnerystės susitarimus, noriu priminti, kad tai yra atskiri tarptautiniai susitarimai. Tačiau e, susitarimas, postkotonų susitarimas e, suteiks tam tikrą mechanizmą, bendradarbiavimui su AKR valstybėmis ir leis busimusis ekonominės partnerystės susitarimus padaryti tokių susitarimų pagrindės elementais. Ir pagaliau, gerbėmėjai nariai, jūsų klausimą dėl e, tvaraus vystimosi tikslų mes taip pat sveikiname. Ir aš tikrai tikiuosi, kad sustarimas dėl 2030 tikslų taps mūsų susitarimo su OKR pagrindu. Ir šis e, požiūris e, nulems, e, ar atsiras tinkami mechanizmai įgalinantis mus sekti, ar mes siekiame tvaraus vystimosi tikslų. Dėkoju ponui komisarui, dabar EPP frakcijos vardu, žodis ponui Holvenijai. Tisztelt kollégák, az Af... Ačiū, mėly kolegos. Bendradarbiavimas tarp ES ir AKR šalių yra neišvengiamas, jeigu norime surasti sprendimą migracijos, kovos su klimato kaita, prieigos prie švietimo problemoms, taip pat saugumo problemoms. Kotonių susitarimas, kuris vis dar galioja, yra geras pagrindas toms problemoms spręsti. Na ir tai, kad vėluojame su naujojo susitarimu, tai sukuria problemų Europos Sąjungai, nes Europos Sąjunga yra suinteresuota tuo, kad būtų užtikrinama, jog tie žmonės pasiliktų savo šalyse ir kad būtų užtikrinamas saugumas. Pats svarbiausias komponentas yra profesinis e, švietimas ir lavinimas ir aš norėčiau at, atkreipti jūsų dėmesį į svarbų dalyką. Kalbant apie AKR šalis, bendradarbiavimas su religinėmis organizacijomis turbūt neišvengiamas, tačiau dėja to pasigendame šiandieną. Afrikoje į pietus nuo Saharos dykumos švietimas, sveikatos priežiūra 50 procentų yra užtikrinama religinių organizacijų. Taigi vystoma bendarbiavimo organizacijos, religinės organizacijos privalo ten būti aktyvios. Naujajame susitarime Europos komisija turės surasti sprendimus migracijos problemoms suvaldyti arba bent jau turi būti bandoma, iš, bandoma išspręsti migracijos problemas. Kaip ką tik mūsų informavo ministras, turime kiek įmanoma daugiau akcentuoti priežastis, dėl ko vyksta migracija ir turime surasti sprendimus tam, kad migrantai būtų sugražinami į savo šalis, kad būtų užtikrinamas aukštos kokybės švietimas, darbas, darbo galimybės, kad tie žmonės galėtų pragyventi savo šalyse. Nuo 2021 metų DICI priemonė turės būti įgyvendinta. Ir ten, būti, ten galėtų būti irgi numatyti svarbus ištekliai šiam tikslui. Taigi mes turime aiškiai matyti, kaip Europos komisija ketina uh, užtikrinti sal, sąryšį tarp kotonių susitarimo ir ekonominės partnerystės susitarimų. Taigi mes tikimės, kad Europos komisija pasieks tokio susitarimo, kuris padės žmonėms pasilikti savo šalyse ir neteks jiems migruoti. Ir taip pat, kad bus it, už, už, užtikrinamas vaidmuo ir Europos parlamentui. Dėkoju socialdemokratų frakcijos vardu Karlo Zorinio. Prašau. Ačiū. Diskusijas, kurias inicijavo vystimosi komitetas, yra tikrai pačiu laiku kadangi rengiamas naujas ES ir AKR valstybių partnerystės sustarimas. ES išsakė labai aiškę poziciją dėl būsimo susitarimo tikslų. Ir praėjusią savaitę Kigali, Ruandoje buvo pritarta tiems tikslams. ES ir AKR partnerystės bendroje asamblėjoje, kurioje aš buvau bendra pirmininkis. Iš šimto šalių dalyvavo parlamentų atstovai, kurie atstovavo dviem e, milijonams žmonių, dviem milijardams žmonių. Gal... Um Taigi, dėl darbo tvarkės iki 300 metų reikėtų laikyti lankstaus požiūrio ir užtikrinti e, tvarau, tvarų vystimasi, taip pat pasirašant regioninius susitarimus su Afrikos sąjungos valstybėmis. Labai svarbu sustiprinti šio susitarimo parlamentinį matmenį ypač turint omenyje konkurencingą tarptautinę aplinką. Kai kalbame apie kotonų susitarimą, mes mažai galvojame apie ES piliečių vaidmenį. Tačiau reikia turėti omenyje e, dykumėjimą, regioninius konfliktus, klimato kaitą ir jeigu suvoksime šituos klausimus ir tinkamai atspindėsime susitarimuose, tai bus naudinga ir mūsų ES valstybių piliečiams, ir AKR valstybių piliečiams. Ir tai padarys ES dar stipresnė. Taip pat norėčiau padėkoti komisariai už puikų darbą. Renew Europe frakcijos vardu kalbės Zaharopulų. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Visi šioje salėje norime pasirūpinti tomis tų šalių e, likimu. Ir mes tikrai galime rasti atsakus pasauliniams iššūkiams. Sutarėme su klimato kaita, kaitos krize, biologinės įvairovės krize ir skaminame pavojaus varpais, kai matome, kad dėl klimato kaitos žmonės žūsta. Taigi ES turi pakoreguoti savo veiksmus klimato kaitos srityje, jeigu mes norime e, sureaguoti ne per vėlai. Dar vienas svarbus iššūkis yra kova su brakonieriavimu ir laukinių gyvūnų žudimu. Taigi mes, tu, jie labai svarbu siekiant biologinę įvairovę išsaugoti. Taip pat labai svarbu nepamiršti ir moterų, moterų ypatingai Afrikoje, kurios yra labai svarbios visame šiame žemynė. Taigi ES turi padėti e, sukurti ryšį tarp vyresnės kartos ir jaunesnės kartos e, Afrikos šalyse, sukurti e, tinkamas kultūrinės ir, ir ekonominės sąlygas turime užtikrinti daugiau nepriklausomybės moterims, taip pat užtikrinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą nes iš tikrųjų daug galime nuveikti, jeigu padėsime moteriams ir turime siekti partnerystės ir svarbu, kad mūsų nauji partneriai tikrai būtų tvirti tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Ir mes turime nepamiršti šių svarbių istorinių ryšių. Kigalyje mes matėme, kad mūsų partneriai AKR šalys nori realios partnerystės. Tačiau aš kaip europietė, aš irgi noriu šios realios partnerystės. Mes visi privalome kurti naujus santykius, kurie visuomet būtų pagristi privalumais, bendradarbiavimo naudą ir abipusę pagarbą. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žalių frakcijos vardu ponia Hartsberger Fofana. Dvi minutės. Naujas susitarimas tarp ES ir AKR šalių bus mums galimybė užtikrinti partnerystės santykius vienodomis sąlygomis. Tokius santykius, kurie būtų pagristi realia partnerystė, o ne paternizavimo santykiai. Viskas, aišku, priklausys nuo to, kaip klostysis dėrybos. Dėrybos, kurios jau kelia problemų. Iš tikrųjų, kaip kalbame apie laisvą priekybą, daug AKR šalių negali konkuruoti su ES produkcija. Ypatingai kalbant apie Sahelio regiono šalis Afrikoje, taigi, pavyzdžiui, pieno miltelių e, problema yra labai akivaizdi. Taigi, matome, kad yra nesažiningos konkurencijos apraiškų. Taigi, Tai yra labai svarbus klausimai, kurie aktualūs ir ES ir AKR šalims. Taigi mes privalome pasirūpinti, kad vystomo bedarbiavimo fondas ir lėšos nebūtų e, joms taikomos drakoniškos sąlygos, kad nebūtų dviejopi standartai e, taikomi kad būtų išsklaidyta ksenofobija ir e, kitos problemos. Mes taip pat turime užsibriežti aiškius prioritetus bendraudami su savo partneriais, kovoti su skurdu, siekti švietimo, profesinio ūkdymo, turime skatinti teisina, teisėtą migraciją ir suteikti galimybę sugrįžti į kilmės šalis, tam, kad žmonės. Tam, kad pasiektumėme realaus susitarimo, kuris atitiktų TVT tikslus. Taip pat mes turime kalbėti apie vystomąją, vystomąją bendradarbiavimo pagalbą, taip pat apie klimato kaitą, saugumą, migraciją, turime siekti tokios politikos, kuri neprieštarautų ES vertybėms ir kas yra primtina partneriams. AKR šalyse neturi būti vykdoma nekolonijinė politika. Mes su savo partneriais turime laikytis bendro požiūrio į partnerystę. Partnerystę, kuri atspindėtų ir tenkintų ir mūsų lūkesčius, ir AKR šalių lūkesčius. Dėkoju. Dėkoju. ID frakcijos vardu Dominik Bild. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kinija, Rusija visi suprato, koks didžiulis yra Afrikoje potencialas. Tai yra 21 amžiaus žemynas ir ES taip pat pradėjo dėrybas, bet silpnose pozicijose. Ne vien dėl to, kad niekas nebuvo numatyta tam, kad dėl to, kad iš, išstos Junktinė karalystė, kuri diplomatinė ir finansinė prasme yra didesn, didelis įnašų įnešėjas. Ir e, tai yra politinė nesėkmė, nes e, daugia šalis dialogas uh, neduoda jokių konkrečių rezultatų, nėra konkrečių saistančių priemonių, kurios irgi e, būtų sėkmingos. Taigi, e, tai yra didžiulė nesėkmė. Taip pat 13 straipsnis yra per silpnas e, ir šioje rezoliucijoje yra kalbama apie, kalbama apie vystomą bendravimo pagalbą, migracijos klausimus, bet tai neprimtina mūsų AKR partneriams. Ekonominė prasme irgi matome, kad situacija nekaži kokia. Ir Vokietija pradėjo dėrybas dėl pakto su Afrika, kur kalbama yra apie privačias investicijas. Taip pat mes matome, kad bendrai pasauliniu mastu turime parengti tikrai realų maršalo planą Afrikai. Matome, kad nėra užtikrinamos normalios e, sąlygos gyvenimui Afrikoje. Taip pat Sahelio regione matome islamo terorizmo e, apraiškas ir stiprėjimą. Taip pat, taigi turime pasirūpinti, kad būtų laikomasi tarptautinių įsipareigojimų šiame regione. Dėkoju. E, Dėkoju. Žaliųjų ir šiaurės kairiųjų žaliųjų vardu Urban Krespo. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš metus Europos parlamentas priėmė e, e, sustarimą e, pradėti dėrybas tarp ES ir e, 78 AKR valstybių. E, E, Pirminėme tekste buvo kalbama apie tam tikrus iššūkius, tokius kaip klimato kaita, buvo kalbama apie piliečių, visuomenės vaidmenį ir kitus e, sustarimo e, pagrindinius aspektus. Tas tekstas EP buvo priimtas didelę daugumą, tačiau dabar EPP frakcija grasina šiam susitarimui iš anksčiau pasisakiusiųjų labai aišku, kad jie vystomąją pagalbą sieja su siekiu sustiprinti migraciją. E, e Bet mes matome, kad vis labiau pažeidinėjimas žmogaus teisės, e, stebime barbariškumo aktus ir dabar matome, kad visamas bendradarbiavimas susijęs su reikalavimais kontroliuoti migraciją. Tai yra apgailėtinas neokolonializmas. Turime taip pat aiškiai pasakyti, tai prieštaroja visiems tarptautiniams protokolams. Ponės ir ponai, ne, nedarykime tokios klaidos. Mes turime užtikrinti, kad mūsų vystomojo bendradarbiavimo uh, E, politika e, atsižvelgs ne vien tik tai į kraštutinių dešiniųjų interesus, bet ir į mūsų visos planetos interesus. Ir iš tikrųjų pagalvokite, kai balsuojate, ar norite balsuoti prieš ar už žmonės. Dėkui, ponas Alvar Amaro. Trys minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Čia e, su komisija ir taryba diskutuojame apie postkotonų susitarimą, kalbame jau vėlyvą vakarą. E, dar Lomė 75 metais mes pradėjome šį dialogą. Pagrindiniai tikslai yra ir buvo sumažinti skurdą, užtikrinti tvarų vystimasi ir vis labiau integruoti AKR valstybės į pasaulinę ekonomiką. Tokie tad yra pagrindiniai tikslai. Ir e, tas sustarimas po kotonų turi prie jų grįžti. Mes kalbame, kad tas susitarimas turi sustiprinti esminius dabartinio sustarimo, kuris baigsis kitų metų pabaigoje elementus. Mes turime mm, numatyti konkrečias priemonės žmogaus teisų stiprinimui, ekonomikos stiprinimui, e, kovai su klimato kaita, e, teis, e, taikos užtikrinimui ir migracijos srautų mažinimui. Darnaus vystimosi tikslai turi išlikti mūsų sąrašo pradžioje. Aš žinau, kad jau daug kas pasakyta per šią diskusiją, tad labai glaudžiai pasakysiu, mes turime išlaikyti busimajame sustarime su AKR parlamentinį dėmenį. E, ir e, mes iš tikrųjų savo rezoliucijoje kaip tik to ir reikalaujame. E, turi egzistuoti bendra parlamentinė AKR ir ES asamblėja. Ir e, ponas Zorinio, tokios asamblėjos bendra pirmininkis, e, jau kalbėjo apie tai ir beje noriu padėkoti e, vystamojo bendradarbiavimo komiteto pirmininkai už tai ir pasakyti, kad dėl to jokių dėrybų negali būti. Turime taip pat remti daugia šališkumą, kuris užtikrintų tvarų augimą ir ilgalaikę taiką galėsime e, tvaraus vystimosi pasiekti tik tada, jeigu jau jeigu panaudosime tai, kas jau egzistuoja. Partnerystė turi veikti kaip svertas, raginantis dirbti kartu. Tuose formuose, kuriuose drauge dalyvaujame, turime pasakyti už e, vienybės, susivienijimo principą. E, aišku, galima e, e, bandyti žengti ir vienam į priekį, bet jeigu e, einama drauge, galima žengti sparčiau. Taigi ir regioniniam, ir tarp valstybiniam lygmenį čia turime pasiekti daug. Taip, reikia į visą šią veiklą įtraukti, daugiau įtraukti pilietinę visuomenę, parlamentinė demokratija privalo skleisti pagrindinės vertybės, kurias mes pripažįstame. Dėkui. Silvana Gulsalės, dvi minutės. Atrodo, kad e, kolegos nėra. Tuomet kalbės Monika Semedo. Vieną minutę. Semedo taip pat atrodo nėra salėje. Vis dėlto yra. Prašau. Praėjusią savaitę aš dalyvavau 38-oje bendroje e, KPR ES asamblėje Kigalyje ir e, susitikau su AKR kolegomis ir išgirdau jų susirūpinimą, kad e, po kotonų susitarimas gali užtrukti ilgiau negu buvo tikėtasi. Tačiau Visi pašnekovai įsakė, kad AKR mato savo ateitį bendradarbiaudama su ES. Todėl reikia pasiūlyti inovatyvių idėjų dėl ES ir AKR būsimo susitarimo. Norėčiau paklausti, kaip jaunimo organizacijos ir asociacijos yra įtrauktos į dėrybas dėl to asociacijos susitarimo. Ar tokie, kai darybos dar nebaigėt, nebaigtos, galbūt matote galimybių įtraukti ir jaunuomenę į jas? Tineka Strik kalbės dabar pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Dabar labai svarbus momentas naujoji ES yra KR. Kar sutartis baigėsi ir dabar mes turime galvoti apie tolesnę stiprią partnerystę. Dabar darybos vyksta ir perinama į galutinį mūsų e, sutarties derinimo laikotarpį. Labai svarbu sutarti dėmesį į migraciją ir judumą susitarimas yra grindžiamas e, lygybės ir bendros atsakomybės principu. Tačiau pažvelgus į naują tekstą, matome, kad atskar valstybėms taikomi konkretus reikalavimai, pavyzdžiui, redmisijos e, susitarimai, taip pat e, kalbama apie teisėtą migraciją, tačiau ES neprisima jokių įsipareigojimų dėl teisėtos migracijos. Tiesiog uh, Čia yra bandoma pasinaudoti migracijos e, privalumais, nesuteikiant jokių teisių ir garantijų valstybėms, su kuriomis pasirašomas susitarimas. Aš tiesiog pasigendu konkrečių nuostatų dėl migrantų apsaugos ir dėl pabėgėlių apsaugos. Kodėl nereik, kodėl nenumatyta teikti paramą pabėgėliams ir migrantams, numatant atitinkamą finansavimą joms priimti. ES atsakomybė už migraciją toje, tose valstybėse e, e, būtų solidesnė, e, būtų nepakankama, jeigu apskritai nebūtų numatyta galimybė teikti prašymus dėl prieglopščių. Taigi migracija, tartautinė apsauga ir judumas yra svarbus punktai, kurie reikalingi šiame susitarime. Dabar kalbės Žuau Ferreira pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. ES ir AKR valstybių partnerystės ryšiai turėtų būti nukreipti į bendrą e, e, bendradarbiavimą ir atsisakant neokolonizmo praktikų. Mes turime užtikrinti, kad išsaugosime akar valstybių bloko vienybę ir bet koks bandymas suskaidyti šitas valstybės, kas pasitaikydavo e, praeitie, e, turėtų būti netoleruojama. Darybų metu mes galime užtikrinti kuo daugiau solidarumo ir nepriklausomumo ekar valstybėms, turime skatinti viešoje sektoriaus vystimą, švietimo, sveikatos apsaugos paslaugų teikimą. Taip pat turime stiprinti Europos vystimosi fondo e, veiksmingumą. Žinoma, bendradarbiaujant reikia vadovautis mūsų prioritetais ir kita vertus reikia suformuoti aiškės sąlygas įgyvendinant migracijos kontrolės priemonės. Mes šių šalių ekonomiką galima parengti, paremti pasirašydami laisvos prekybos susitarimus, tačiau kita vertus reikia užtikrinti teisingumą numatant uh, paramą tom valstybėms, kuriuoms labiausiai reikia. Apie tai buvo kalbėta būtent Kigalėje. Žodis ponui Pietro Bartolo. Pane pirmininkė, kalbant apie dėrybas, dar yra tiek daug neišspręstų klausimų mūsų e, partnerystė su AKR e, tame tarpe migracijos rautų valdymas, klimato kaita, tvari plėtra, kad mes bendradarbiavime po 2020-ųjų turime dar daug ką apgalvoti. Būkime sąžiningi, mes kol kas e, ypatingų rezultatų nesame pasiekę E, iš tikrųjų dar šviesmečiai e, likę iki, pavyzdžiui, e, skurdo panaikinimo ar AKR šalių integravimo į pasaulinę ekonomiką. Neturime taip pat užmiršti ir žmogaus teisų, demokratijos ir įstatymų viršenybės principų. Jais turi remtis mūsų būsimas bendradarbiavimas. Vieną minutę, poniai Vedrenin. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Mūsų santykių po kotonių ateitis buvo nulemta kaž, tam tikrą prasme Kigalyje praeitą savaitę. AKR ir ES atstovai e, dėrėjosi, tačiau kalbame apie daugia šalės dėrybas, tačiau dėja. Matome, kad tos dėrybos nėra tinkamos ir norime, kad vienodos sąlygos būtų sukurtos abiems dėrybų partneriams. Tai čia, čia reikalingas parlamento matmuo ir jeigu norime, kad tie santykiai būtų veiksmingesni, e, mums reikalingas parlamento dalyvavimas, žmogaus teisų apsauga, teisinės valstybės principas, tvaraus vystimosi tikslai, kova su klimato kaita. Surasime problem, tų problemų sprendimus, jeigu dirbsime iš vien. Parlamentinė diplomatija yra tikrai pažangos vektorius. Ir taip pat Kigalyje mes patvirtinome bendrus veiksmus dėl COP25 susitikimo Madride ir aš tikrai tikiuosi, kad Europos komisija pasirūpins, kad Paryžiaus susitarimas irgi taptų labai svarbiu būsimo susitarimo elementu. Dėkoju e, Evin Inčir. Pone pirmininkė, aš norėčiau akcentuoti keturis svarbius svarbius, svarbius dalykus Europos komisijos atstovui. Labai svarbu nepamiršti jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslų ir taip pat turime užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, demokratijai, taip pat e, teisinės valstybės principai, teisės yra patys svarbiausi dalykai. Taip pat labai svarbu, kad sutartyje būtų numatyta ir už galimybė e, kovoti su demokratijos menkinimu. Taip pat turime užtikrinti galimybę gauti lytinį.